klausimo prieš perinant prie kito norėčiau pranešti, kad parlamento pirmininkas gavo iš EVP pasiūlymą pas, paskirti mano Francis Dementi vadovų delegacijos santykiams su Magrebo. Ar nariai turėtų pastabų dėl šito paskirimo?